suteikti autoriams. Ponui Šopred. Ir būsiu labai griežta dėl pasisakymo laiko. Kolegos, jaunasis Ali Mohamed Al Nimras buvo e, nuteistas nukirzdinimui nu, ir nukryžiavimui Saudo Arabijos teismo. 2012 jam te buvo 17 metų ir nuteistas jis už nusikaltimą e, dalyvavimą, dalyvavimo demonstracijoje. E, jis nuteistas už nusikaltimus, kurie, kurių nepadarė, taip pat nebuvo laikomasi bešališko teismo reikalavimų jį teisiant. Šioje rezoliucijoje Šią rezoliuciją pritarė didelė dauguma frakcijų, kitų frakcijų. Noriu padėkoti kolegoms už bendrą darbą, už tai, kad paliko parengti subalansuotą tekstą. Ir mes nesiekėme pasmerkti visos valstybės šiame tekste, bet raginame ją e, remtis sveikų protų, jungtinių tautų gairėmis, e, saudo Arabija yra įsisavinusi nemažai aukštų technologijų gaminių ir turėtų atitinkamai elgtis. Ponas Tanak. Pone pirmininkė, Saudo Arabija E, Sudo Arabijos atstovas tapo įtakingos e, jungtinių tautų e, žmogaus teisų struktūros vadovu, o šalyje teis, nuteisiami vaikai. Kalbame apie Mohamed Al-Nimri, bet paaiškėjo, kad yra ir kitas Daud Al-Mahur, kuriam grėsia panašus nuosprendis. Al-Nimr yra kalėjime nuo suėmimo 2012, kuomet jam buvo tik 17 ir jam netrukus turėtų būti vykta mirties bausmė. Atrodo, kad Tai susijęs su nelygitais nusikaltimais bei su Saudo Arabijos kova e, su, su ki, kitų tautybių atstovais. Jis yra iš šitų e, regiono. Kitas minėtas e, jaunuolis taip pat yra iš to regiono. E, Saudo Arabijos karalystėje yra plačiai pažydinėjama žmogaus teisės, tai yra bet kokios e, represyvinės autoritarinės sistemos bruožai. Raginu e, šalies valdžią paleisti Al-Nimr ir Al-Mahul. Ačiū, dabar žodis poniai Rys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ali Al-Nimr Jam e, šioje nuotraukoje yra 17 metų, jis buvo studentas, tipiškas studentas, mėgo keliauti, mėgo važinėtis dviračiu, jis myli laisvę, kaip ir daugelis kitų šitų, jis dalyvavo uh, arabų pavasaryje, kuomet žmonės išėjo į gatves, tačiau pavasaris neįsibėgėjo. Alnimr ir toliau išlieka suėmime. E, iš Prisipažinimas iš jo buvo išgautas kankinimais. Ket, prieš, jis yra jau keturis metus, iš jo atimta jaunystė. Tas žmog, jaunas žmogus pasmerktas mirties bausme. Aš nekalbėsiu apie žmogaus teisų pažydinėjimus Saudo Arabijoje, tekste tai išvardinta. E, e, Saudo Arabijos ambasadorius tapo jungtinių tautų žmogaus teisų struktūros veikiančios Ženevoje vadovu ir noriu kreiptis į šalies karalių paprašyti jo suteikti malonę Alnimrui. Toliau ponas Koravo vienai minutį. Lenta. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie Saudo Arabiją ir žmogaus teisės ir vėl Saudo Arabija yra šalis, kurią mes laikome šalimi partnerės, kuriame palaikome gerus santykius, kurios nenorime smerkti. Tačiau tai yra šalis, kur yra vykdomi didžiausi žmogaus teisų pažeidimai pasaulyje. Šalis smarkia žmonės mirties bausmiai pačiu barbariškiausiu būdu. E, nukryžiavimų, o jos ambasadorius paskiriamas Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos pirmininko. Na, mes turime reikalauti, kad ši šalis gerbtų žmogaus teisės. Turime galų gale suprasti, koks yra mūsų požiūris į Saudo Arabiją. Tai yra šalis, kurią reikia pasmerkti ir kurią skirti sankcijas. Kitaip visos mūsų kalbas apie žmogaus teisės neturi prasmės. Ačiū toliau, ponas Havitas. E, Ali Al-Nimras buvo areštuotas ir kankinamas dėl to, kad dalyvavo arabų pavasario įvykės. Negalima leisti jam mirti. Jo drąsa yra vertybė savaime. Dar labiau, e, jeigu Saudo Arabija leistų jam gyventi, tai būtų simbolizuotų e, kovos už žmonių teisės Čia pažeidžiamas vairios konvencijos, ši šalis vis dažniau naudoja mirties bausmę, kai ES reikalauja moratoriumą. Atrodo, kad e, jis pasmerktas mirti tik tai dėl to, kad yra iš šitų šeimos. Praėjusiais metais aš kalbėjau apie sustarimą kovoti su terorizmu tarp ES ir Saudo Arabijos. Parlamentas balsavo, kad visą tai turėtų būti pajungta žmogaus teisų pagarbai. O dabar matome, kad berniukas nuteistas mirti, remiantis įrodymais, kurie slepiami, kuris buvo kankinamas. E, ir teismas vyko slaptai. Baisu, kad mano šalies vyriausybė e, nori teikti paslaugas Saudi Arabijos kalėjimų tarnyboms. Britai e, ir visi pasaulio partneriai nori būti geri partneriai su Saudo Arabijais. Tačiau ar e, šis atvejis atitinka tuos patikinimus, kuriuos esame gavę? Tai reik, turi reikšti Ali e, gyvenimą. Jis buvo, kai buvo nuteistas, buvo vaikas, leiskite jam tapti vyru. Toliau ponas Zdechovski. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, komisarė, šis tekstas e, kalba apie dar vieną žmogaus teisų pažeidimą e, vienoje iš mūsų šalių e, partnerių. Aišku, pozityvu palaikyti gerus ekonominius ir politinius santykius su Saudo Arabija. Gerai. Bet svarbu taip pat ir kalbėti apie tai, kas vyksta šioje šalyje. Ali Mohamed Al-Nimr e, atveju pažįsta konvencija dėl žmog... E, vaiko teisų, taip pat žmogaus teisų konvencija. Ir šis e, mirties nuosprendis prieštarauja visoms mūsų vertybėms. vertybėms. Turime kovoti prieš šį nuosprendį. Nuo 2014 metų mirties bausmių skaičius didėja toje šalyje. Mes negalime prieš tai užsimerkti. Ačiū toliau. Pane Veržyje. Saudo Arabijos destabilizuojantis vaidmuo yra labai aiškiai juntamas, pavyzdžiui, Jemenė ir finansuojant teroristinės organizacijas. Jis juntamas taip pat ir vykdant vidaus politiką, vykdant politiką moterų, migrantų, šeitų mažumos atžvilgių. Tai yra viduramžių valstybė Alnimras yra liūdnas tokios politikos simbolis, sufabrikuota teismo proceso auka, palikta barbariškam nuosprendžio įvykdymui. Jis turi mokėti už savo šeimos skolas ir už tai, kad yra šytų mažumos atstovas. Saudo Arabija tuo tarpu dabar E, gavo atitinkamas pareigas žmogaus teisų taryboje. Taigi e, ne, negalime leisti Ali Nimrui mirti. Europos Sąjunga privalo imtis veiksmų ir e, užtikrinti, kad tiek Ali, tiek Raifai būtų suteikta malonė. Pone Duran žodis. Ačiū. Pone pirmininkė. E, pasmerkti 20 metų jaunuolį barbariškai mirčiai. Tai yra lygų cinizmui ir e, ciniškumui ir abejinkumui e, krūvinos diktatūros, kuri minakojami žmogaus teisės ir vaikų teisės, o tas abejingumas taip pat aiškiai juntamas iš tų pusės, kurie nori paukoti šį jaunuolį už naftą, už pinigus, e, už kitas e, daiktinės vertybės. Neleiskime <clears throat> Europai e, leisti paukoti savo vertybių, nukirzdinti savo vertybių ant diktatūros aukuro. Turime pasiekti, kad Alnimras nebūtų nubaustas mirties bausme. Mes turime reikalauti suteikti jam malonę, tačiau taip pat turime reikalauti, kad Saudo Arabijos vyriausybė pradėtų tyrimą dėl kankinimų, e, ir, e, kurie vykdomi šioje šalyje. Pas pospišvil dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu prisijungti prie tų, kurie pasmerkė šio jaunuolio e, rengimasi nužudyti barbariškais metodais šį jaunuolį 21 amžiuje mirties bausmės vykdymas negali būti taip atliekamas nukirzdinimas ir e, tokiu žiauriu būdu yra nekas kita kaip nužudimas už savo politinių pažiūrų reiškimą, už priklausimą šyitams, už tai, kad jo dėdė yra Saudarabijos e, disidentas kovojantis su režimu. Mes negalime užmerkti akių prieš e, tokį nusikaltimą. Deja, mirties bausmės vykdymų skaičius e, padidėjo, išaugo. Saudo Arabijoje 102 asmenys buvo nužudyti, neužtikrinant jiems sąžiningo teismo tarp jų vaikai ir užsienio piliečiai. Mes privalome pasmerkti ir daryti atitinkamą spaudimą. Ačiū. Dabar ponė Gomes žodis. E, nuosprendis Ali Muhamed Al Nimrui nukertant galvą ir po to nukryžiuojant yra dar vienas viduramžiškas žiaurus e, nuosprendis priimtas Saudo Arabijoje. Žmonės persikėjami dėl to, kad jie gina e, piliečių e, teisės teismuose, kurie netinka jokių tarptautinių e, standartų. Valstybės narės ir vyriausiai galiotinė turi viešai išreikšti pasipiktinimą tokių nuosprendžių, kuris prieštarauja baziniams standartams. Ir Mes turėjome daryti spaudimą visų lygių Saudo Arabijos valdžiai. Ir turime įvertinti iš naujo savo santykius su Saudo Arabija, prekybos, energijos saugumo, humanitarinio bendradarbiavimo srityje. Netoleruotina, kad Europos vyriausybės e, galėtų ir toliau pirkti ginklus iš ES valstybių. Tai yra susitakeliška pozicija. Pirminkė nutraukė kalbėtoje, dabar ponas Dėmes Makara. Ačiū, 16 metų jaunuolį suimti, kankinti ir e, nubausti mirties bausme, nukirznant ir nukryžiuojant. Tai e, negali būti taikoma šalyje, kuri e, dalyvaujant Jungtautų žmogaus teisų taryboje pirmininkavo ir kovoja su Daesh, Saudo Arabija. Per pastaros dešimtmečius investavo 10 milijardų dolerių e, siekdama nuomonių vairovės pluralistinio e, islamo ir tačiau e, tiek Marokė, tiek kitose šalyse, tačiau E, įsigaliojo tokios organizacijos kaip Al-Qaeda, e, kurios yra nukreiptos prieš, kurių veikla nukreipta prieš vakarus ir nepaisant to, e, kad Saudo Arabija tariamai su jomis kovoja, vakarų valstybės ir dėl tų ekonominių ryšių pasirengusios su Saudo Arabija bendrabiauti, tačiau nepaisant visko reikia suteikti malonę Alnimrui. Ponas Teliška, ponė pirmininkė, Saudo Arabija yra svarbi vidurio rytų valstybė, kaip buvo sakyta, manau, kad mes e, bendrai siekiame taikos proceso tikslų ir mūsų noras ir interesas dirbti įvairiausiais klausimais drauge. Taip pat buvo sakyta, kad Saudo Arabijos žmogaus teisų situacija yra tragiška ir atrodo, kad svarstame dar vieną tokį atvejį susijusiu su šią situaciją. E, noriu pakartoti prezidento Olando žodžius. Jis kalbėjo šalies vardu, kurio, kurias jie labai glaudus ryšiai su Saudo Arabija. Jis labai griežtai pasisakė dėl Saudo Arabijos, tačiau pasigendu ponos, ponios Mogerini pozicijos. Tikriausiai turė, visi turėtume sutarti, kad būtent šiuo klausimu tikimės, kad ponė Mogerini užims griežtą poziciją. Taip pat sutarėme ir dėl to, kad jei situacija nesikeis, ES reakcija turėtų būti labai griežta, neatsižvelgiant į, į, į tai, kad tradiciškai mūsų šia šalimi sieja daugybė bendrų reikalų. Toliau žodis ponui Lierik. Ačiū ponė pirmininkė, kaip ir visi čia esantis, manau, kad negalime pasitekinti vien formaliu protestu. Visos ES institucijos privalo padaryti viską, kad uh, užkirstų kelią uh, uh, jaunuolio alinimui ir nukirtinimui ir nukryžiavimui. Uh, per pasarosius dešimtį metų ten vyksta apie 2000 mirties bausmių. Uh, Saudo Arabija gyvena barbariškumo amžiuose. Uh, E, tyla bei e, susitaikymas negali mūsų tenkinti. ES institucijos privalo reaguoti, taip pat e, suspenduoti bendradarbiavimą ir kai kurias prekybos sutartys. Niekas nėra vertingesnis už žmogaus gyvybę. E, šios šalies ambasadorius tapo žmogaus teisų, e, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos ekspertų grupės vadovu. Mes e, prašome, kad Ali Alnimr e, ir Daut Elmarus gyvybės būtų išsaugotos ir išgelbėtos. Ačiū. Dabar žodis poniai Valencijano. Ačiū, ponė pirminkė. Saudo Arabija rengėsi nukirzdinti galvą jaunuoliui, kuris, kurio nusikaltimas, jis apkaltintas nusikaltimu, kuomet jam buvo 17. E, Sudarabija buvo nukirzdinti apie 150 žmonių, tai yra siaubinga mirtis, kurio, kuri laukia Lelnimrai, jei mes garsiai nereikalausime jo išlaisvinimo. Mes ir toliau protestuosime, reikšime savo protestą Saudo Arabijos vyriausybei. E, kalbėsime apie tai, kad to šalies įstatymai yra nežmoniški. E, priėmėme rezoliuciją neseniai ir dėl Raif Badawi, kurio e, išlaisvinimo taip pat ir toliau reikalaujame. Europos parlamentas m, šiandien dar kartą garsiai kalba dėl Ali Al-Nimr Saudžių vyriausybė privalo suvokti, kad mes neleisime ir toliau jiems girdinti jaunų nekaltų žmonių, kurių vienintelis nusikaltimas yra kova už laisvę. Szólások végére értünk. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Spontaniškų pasisakymų nebus ir dabar žodis ponui Stilenidės komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad iškėlėte Ali Mohamed Al-Nir e, atvejį. Kaip žinote, Saudo Arabija yra svarbi ES partnerė. Tačiau, kaip ir daugelis Europoje, mes nerimaujame dėl mirties bausmių, e, bausmės paskirtų ponui Ali Al-Nimrui. E, kai areštuo, buvo areštuotas, jis buvo e, paauglys Jis buvo kaltinamas, kad prisijungė prie nusikalstamos grupuotės, e, dalyvavo demonstracijos e, rytų provincijose. Mes atidžiai stebėjome įvykius susijusius su jo byla ir bendrą žmogaus teisų situaciją Saudo Arabijoje. Pono Ali Al-Nimro nuosprendžio sąlygos, taip pat bausmės esmė, yra reikalai, kurie kelia didelį susirūpinimą Europos Sąjungai. Be to, nuosprendis atrodo neproporcingas. Todėl mes e, palaikome ryšius su Saudo Arabija kartu su Riel Riede esamomis delegacijomis ir mes norime perduoti Saudo Arabijos valdžiai, kad mūsų nuomonė šis nuosprendis yra neproporcingas, neproporcingas ir siūloma mirties bausmės įvykdymo e, būdas yra ypač žeminantis, todėl mes raginame peržiūrėti šį nuosprendį. Tai aišku yra ir proga dar kartą pakartoti mūsų principinę poziciją dėl mirties bausmės ir pabrėžti, e, kad daug didėjantis mirties bausmių skaičius Saudo Arabijoje kelia nerimą. Taip pat mes nuolat turime laikytis e, minimalių standartų, ypač kai kalbama apie nepilnamečių bausmes. Ir mes siūlome e, vykdyti konstruktyvesnį žmogaus teisų dialogą su Saudo Arabija. E, mirties bausmių skaičių Saudo Arabijoje pasiekė beprecedentį lygį ir mirties bausmės skiriamos už nemirtinus nusikaltimus, tokius kaip e, susijusius su narkotikais. Žinoma, mes ir toliau raginsime Saudo Arabijos partnerius sustabdyti e, mirties bausmės ir peržiūrėti teismo nuosprendį. Dar kartą noriu Jūs patikinti, kad mes ir toliau seksime pono Alnimr e, bylą ir tinkamais kanalais reikšime mūsų susirūpinimą. Labai ačiū elnézést kérek öntől a... E, dėkoju komisijos nariui už e, diskusijos pabaigą rezimuojančias pastabas. Aš e, atsiprašau, kad toks triukšmas salėje, tačiau mūsų yra 750. Tai, na, bet aš manau, netgi ir tokiu atveju triukšmo lygis yra neprimtinas. Atsiprašau jūsų. Mėly kolegos, prašau susėsti ateinančius į salę prašau elgtis tyliau. Turime aštuonias rezoliucijas, aštuonias rezoliucijos pasiūlymus. Diskusija dabar baigta, balsuojama bus netrukus. Dabar trumpa pauzelė ir po to pradėsime balsavimą. So, colleagues, I ask everybody to sit down. Kolegos, prašau susisėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. To balsuosime, tačiau prieš tai ponė Suber paprašė žodžio. Prašau, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone pirmininkė, noriu pagal 31 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį pasisakyti. Didžiausias e, klausimas, klausimų, į kuriuos atsakoma žodžių skaičius, e, kurį gali pateikti vienas parlamento narys, yra tame straipsnėje nurodytas ir dabar tas skaičius yra didesnis nei leistina. Vakar parlamento tarnybos man pasa, e, atsisakė svarstyti mano atitinkamą prašymą, nes e, nemanė, jog jis svarstytina skubos tvarka, ar galime leisti, kad biurokratai atmestų klausimus, e, kuriuos teikia parlamentarai ir manydami, kad jie yra politiškai svarbus. Parlamento tarnybos turėtų padėti, o netrukdyti mums dirbti. Pone Suber, noriu e, Jums pranešti, kad ne biurokratai, o pats parlamentas nusprendė praėjusią kadenciją apriboti klausimų, į kuriuos, e, kurie pateikiami raštu apimtis ir e, tą sprendimą priėmė ne biurokratai. Taigi to praėsime balsuoti, praėjusios dienos posėdžio protokolai jums yra